pagal kurią valstybės narės galės keisti savo e, būseną be jokių e, taisyklių. E, išsirinkti šalį, kur yra. Kur, dabar galės tą daryti pagal tam tikras taisyklės. Anksčiau be taisyklių buvo galima bėgioti iš vienos šalies į kitą, rinktis pigesnę darbo e, jėgą ir taip toliau. Šitas dokumentas tikrai suteikia vilties. Aš dėkingas savo kolegijai Regner už uh, tokio gero, tokį gerą rezultatą, kurį pasiekti buvo sunku. Didžiausias e, pliusas yra tai, kad uh, E, buvo nereglamentuota šitas rytis, o dabar jinai bus reglamentuota, e, bus įpareigotos įmonės parengti e, vertinimą savo pertvarkymo ir, var, ir darbuotojai žinos daugiau apie, per, e, apie restruktūravimo pasiekmes ir jiems bus atsakoma į kitus klausimus. Taip pat užkirsime kelią, aišku, e, pašto dėžučių įmonių kūrimui. Valstybės narės E, ne, ne šitas parlamentas, e, ne taryba, o būtent e, pa, parlamentas ieškojo kompromisų tarp įvairių e, partijų ir ieškojome bendrų, e, daug, bendrų vardiklių šiai problemai išspręsti. Matome didelę pusiausvėros trūkumą tarp įmonių interesų ir socialinių interesų, piliečių interesų. Tas tekstas, dėl kurio ir toj balsuosime, yra bandymas, pirmas bandymas e, sukurti teisinę bazę. Aš balsuosiu už šį dokumentą, bet nepamiršiu, nepamirškime, kad reikia ir platesnio reglamentavimo šioje srityje. Čia yra mano paskutinis pasisakymas e, per šią kadenciją ir noriu padėkoti visiems ir piliečiams, ir kolegoms, su kuriais dirbau šiame parlamente. Dėkoju. Kiitokset, eh, edustaja Dečien, ja hyvää jatkoa teille. Ačiū, panas Dečien. Ir kuo geriausios sėkmės ateityje. Dabar Gūja ir NGL frakcijos vardu Šildevan. Ačiū pirmininkė, kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai ir šešėliams pranešėjams. E, kurie kovoja su mokesčių e, slėpimu ir už e, darbuotojų teisės. Deja, vėl geras parlamento dokumentas per trišalės dėrybas nebuvo ypatingai pagerintas. Čia turėtumėm būti dėkingi tarybai, kuri nedalyvauja dabar mūsų diskusijose. E, čia kalbame ir apie, e, kalbu apie tai, kad darbuotojams dabar dar bus sunkiau dalyvauti e, prie sprendimų prieimimuose. Ir čia buvo bandoma kovoti su sukčiavimu. Šita politika lik ir stengiasi sukurti didesnį judumą, bet socialinės teisės, darbuotojų teisės vis labiau e, nukenčia. Todėl reikėtų e, e, pagrindų direktyvos ir platesnio reglamentavimo, kad būtų galima užtikrinti darbuotojų teisės ES. Dėkoju. Ačiū. Pastebėjau, kad pono Svobodas čia nėra, todėl kalbės Radev. Pusantros minutės. Ačiū. Gerbėmi kolegos ir komisijos narė. Puiku, kad diskutuojame dabar apie šį teisės aktą. Tai ES įmonių teisės dalis. Noriu pagirti ponę Regner ir komisiją, nes komisija atsiliepė į mūsų reikalavimą harmonizuoti taisyklės tais atvejais, kai atvejai peržengia vienos valstybės ribas. Nepamirškime pagrindinio tikslo, būtent padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms vykdyti tarptautinius pertvarkymus, jungimus ir skaidimus. Ši direktyva leis Europos įmonės veikti efektyviau. Vadinamieji atsparumo patikrinimai, fitness checks ir privalomos kovos su piknaudžiavimu priemonės atriš rankas valstybių institucijoms kovoti su sukčiavimu. <clears throat> Įsisteigimo teisė akcininkų, darbuotojų interesų apsauga, visa tai yra užtikrinta. Darbuotojai turi būti tinkamai informuojami apie šių veiksmų pasiekmes. Mažumos akcininkai ir akcininkai, kurie neturi balsavimo teisės, jie taip pat bus ginami. Kreditoriai gauna aiškių garantijų dėl lėšų atgavimo. Ačiū. Ačiū. Radev. Baigėsi kalbėtojų sąrašas. Niekas neprašo spontaniškai pasisakyti, todėl komisijos narė Jūrova kalbės. Ačiū. Gerbiami nariai, dėkoju už nuomonės ir už teigiamus komentarus. Jūs pabrėžėte, kad šio, šių taisyklių reikėjo, kad įmonės gautų daugiau teisinio iškumo sąjungoje. Mes irgi šito norėjome. Norėjome tokio teisės akto kartu su saugikliais, saugančiais nuo piknaudžiavimo, užtikrinančiais darbuotojų teisės ir akcininkų interesus. Norėjome užkamšyti spragas, neleisti vengti mokesčių ir piknaudžiauti. Sudėtingas teisės aktas, mums reikėjo daug ekspertinių žinių ir politinės valios. Žaviuosi tuo, kad dirbome kompromiso dvasia. Juk ir laikas mus spaudė, kadencija ėjo į pabaigą, bet mes sugebėjome viską atlikti. Dėkoju už tokį bendradarbiavimą. Esu įsitikinusi, kad mes štai kartu pateikiame stiprų dokumentą, o rytoj Dėl jo bus balsuojama čia teigiamai. Ačiū. Dėkoju komisijos nariai Jūrovai. Dabar žodis Evelyn Reikner. E- Ačiū, pirmininkė kas dirba su ES teisė, turi būti maratono bėgikas. Kodėl? Todėl, kad jau tiek metų mes dirbame su mūsų piliečių teisėmis tam, ir su bendrovių teisė, tam, kad galų gale paruoštume gerą teisinę bazę. Mes tikrai iki pat pabaigos dieną, naktį, iki paskutinės plenarinės sesijos dienos mes kovojame tam, kad šitas dokumentų paketas būtų paruoštas. Todėl aš noriu padėkoti komisijos nariai Rumunijos, kaip pirmininkaujančios šalies atstoviai, šešėliniams pranešėjams, kurie buvo tokie konstruktyvūs ir darbuotojams, ypatingai Emilijai Pelis, Abrinė Winter. Čia paskutinę minutę norėčiau pasinaudoti tam, kad pasakyčiau, jog mes iš tiesų nudirbame labai didelį darbą, bet kitas žingsnis turėtų būti ta platforma platesnė horizontali direktyva. Reikia e, darbuotojų direktyvos dėl konsultacijų ES lygių tam, kad būtų galima e, prisitaikyti prie atitinkamų, e, atitinkamos padėties ir atitinkamų pertvarkymų įmonėse. Dėkoju pranešėjai. Dabar Jau baigsime šias svarbės diskusijas, balsavimas rytoj. Galime perėti prie kito darbo atvarkės klausimo. Tai vicepirmininkos Dislav Krasnodėpski pranešimas Europos gynybos fondas. Suteikiu žodį pranešėjui. Pone Krasnodėpski, keturios minutės, prašom. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasidžiaugti tuo, kad po trijų trilogų ir po daugelio dėrybų valandų mums pavyko e, susitarti dėl dalinio, parengti dalinį susitarimą, dėl kurio bus balsuojama rytoj. Nebuvo lengva, buvo daug būkštavimų susijusių su šiuo fondu. Tie būkštavimai mano nuomonė, buvo visiškai nepagristi. Tų būkštavimų ir kontroversijos iki šiol yra ir mane tai stebina, nes man atrodo, kad aš stengiausi atsižvelgti į kolegų pareiškimus ir, ir pastabas. Pavyzdžiui, pono Butikofer, pono Martan e, pastabas, tengiausi atsižvelgti jų argumentus. Ir man atrodė, kad kolegas pasiektas rezultatas tenkino. Tačiau dabar panašu yra vėl abejojama šiuo tekstu, vadovaujamasi dviem argumentais dėl deleguotųjų aktų ir dėl kitų aspektų, taigi kyla klausimas, keliamas etinis klausimas, ar dėl to fondo egzistavimo nenukenties transatlantiniai santykiai, ar nenukenties e, santykiai su NATO, tai yra tokia garantijų e, struktūra. Tuos argumentus daugiausiai reiškia e, šios salės kairėje sėdintis asmenys, kitus argumentus išsakė tie, kas yra centre ir dešinėje. Man atrodo, kad visi tie argumentai yra visiškai nepagristi, o pasiektas kompromisas įpareigoja tarybą e, paisyti to, dėl ko, tai, dėl ko buvo susidėrėta. Aš tikiuosi, kad ir komisija yra patenkinta pasiektų susitarimu. Dabar labai trumpai norėčiau išvardyti tai, ką pavyko išsikovoti parlamentui. Na, žinoma, fondą tiesiogiai valdys Europos komisija. Kitas dalykas, technologijoms bus skirtas atskiras biudžetas. Netiesioginės išlaidos nebus ribojamos, bus taip pat suteikiamos privilegijuotos sąlygos dalyvauti fonde mažoms ir vidutinėms įmonėms. Mhm vidutinės kapitalizacijos įmonėms ir taip pat bus taikomi labai griežti reikalavimai projektams, kurie bus finansuojami iš šio fondo. Taigi mums daug ką pavyko pasiekti derantį su taryba. Čia, pažiūrėjau, turiu galvoje tai, kas yra numatyta fonde. Taip pat labai svarbu, kad e, įmonės, kurias kontroliuoja valstybės ir kurioms taikomos Europos sankcijos, nebūtų išbraukiamos iš finansavimo sąrašų. Na, šis e, Europos gynybo fondas yra labai svarbus, bet juo nėra siekiama sukarinti ES arba skatinti ginklų eksporto. Iš tikrųjų, to fond, iš to fondo bus remiami moksliniai tyrimai e, ginkluotės rytyje ir tikiuosi, kad šis e, fondas padės sukurti aukštos kokybės technologijų ir gynybos produktų, o tai yra labai svarbu. Ko mums nepavyko pasiekti? Na, tai nulėmė pats, pats fondo pobūdis ir deleguotieji aktai, bet taip jau yra ir Mm, siekiame, kad fondas pradėtų veikti nuo 2021 metų pradžios. Ir gal reikėtų paminėti ir kitų dalykų, bet na, tiesiog noriu trumpai pasakyti, kad mums pavyko išsaugoti tai, kas yra svarbiausia, o dešinių ir kairiųjų e, argumentai vis dėlto nėra pagristi. Dėkoju pranešėjui. Dabar AFET komiteto vardu David Makelis ir vieną minutę. Gerbiama pirmininkė, komisijos narė Jankovska, Europos gynybos fondas yra didelis žingsnis į didesnius mokslinius tyrimus ir efektyvesnį gynybos organizavimą kaip pranešėjas e, iš užsienio reikalų komiteto aš pabrėžiu vieną svarbų dalyką. Europos gynybos fondas yra pramonės prasme bendradarbiavimo galimybė tam, kad kurtumėm e, ir e, stiprintumėm ir jungtumėm nacionalinės gynybos pajėgas. Čia kalbama ir apie uh, E, bendrų gynybinių, bendro gynybinio potencialo stiprinimą ir geresnį mokesčių mokėtojų pinigų panaudojimą. Europos gynybos fondas pagerina mūsų gynybos potencialą ir mūsų piliečių saugumą. Todėl kreipiuosi į visus kolegas, kad rytoj balsuotų už šį dokumentą. Nuoširdžiai dėkoju. Kiitos edustaja McAllister ja nyt sitten komissio. Ačiū ponui McAllister. Komisijos vardu kalbės ponė Benkovska. Ačiū pirmininkė ir gerbiami nariai. Puiku, kad vėl diskutuojame apie Europos gynybos fondą. Aš esu įsitikinusi, kad ji, jis viską pakeis, nes dabar bendarbiavimo toje srityje trūksta. E, intensyviai dirbome įtre ir trialoge ir aš tikiuosi, rytoj teigiamai bus balsuoma dėl pirmojo svarstymo dokumento. Tai yra lūžio taškas, kuriant gynybos sąjungą. Ir nuoširdžiai dėkoju įtre dėrybininkams. Jūs dirbote pasišventę. Dėkoju pranešėjai Krasnodepskijai, ponams Grostet, Butikofer, Martan ir taip pat be abejo ponui Makalister. Visiems ačiū. Europos gynybos fondas viena vertus padidins Europos strateginį nepriklausomumą. Mes galėsime plėtoti savo gynybinius pajėgim, pajėgumus. Kita vertus, geriau bendrabiaudami mes mažinsime išlaidas. EGF finansuos pramonės projektus, didins konkurenciją ir didins Europos gynybos pramonės inovatyvumą. Didės mūsų technologinė autonomija ir Europa taps realia saugumo teikėja. Mes nekonkuruosime su NATO, mes papildysime NATO. Bus daug įvairių aspektų, už kuriuos Europos parlamentas kovojo. Paminėsiu kai kuriuos iš jų iš komisijos perspektyvos. Pirma, Europos taisyklės bus taikomos konkurencijai ir bus aiški europinė valdysna. Tai svarbu komisijai, nes čia juk eina kalba apie Europos biudžeto pinigus. Parlamentui pritarus, komisija tiesiogiai įgyvendins fondą. Antra, mes sustiprinsime tinkamumo taisyklės. Mes finansuosime tik tai Europos įmonės, kurios laikosi aiškių sąlygų. Saugus tiekimas, informacijos saugumas ir jokio žinių nutekėjimo iš Europos. Mes niekam neužtrenkėme durų, tiesiog nustatome aiškias dalyvavimo sąlygas, kad apsaugotume Europos interesus. Nekartą sakiau, tos sąlygos labai panašios, gal net identiškos toms, kurios taikomos trečiosiose šalyse Europos įmonėms. Trečia, bendrabiavimas. Tai esmių esmė. Nustatytos konkrečios taisyklės, skatinama mažos ir vidutinės įmonės jų dalyvavimas EGF nėra skirtas vien tik tai didžiosiams pramonės grupėms. Fondas skirtas ir mažoms vidutinėms įmonėms. Mes norime atverti, išplėsti tiekimo grandinę. Ketvirtas punktas. Aiškiai teisinėme akte pasakyta, kad veiksmai turi atitikti nacionalinę ES ir tarptautinę teisę. Ir reikia paisyti visų principų. Komisija paskelbs etikos gairės kandidatams bus atliekamas etikos aspektų skryningas. Ir fondas nefinansuos mirtinų ginklų, kurių nevaldo žmogus. Iki 8 procentų fondo bus skiriama e, vadinamosiams greunančioms technologijoms, disruptive technologies. Pranešėjas minėjo kasmetę programą ir bus nustatytas, yra nustatytas prioritetų sąrašas darbų programai ir komisija kiekvienais metais aptars programos pažangą su parlamentu. Šitas principas tai nieko naujo. Jis taikomas ir kitoms programoms. Ir toks įgyvendinimo principas jam parlamentas yra pritaręs. Ačiū komisijos nariai Bienkovska. Toliau biudžeto komiteto vardu Lamasur vieną minutę. Ačiū. Pirmininkė, komisijos narė, kolegos. E, biudžeto komiteto vardu noriu pasveikinti visus e, kolegas, su kuriais mums pavyko pasiekti dalinį susitarimą. Ypač dėkoju parlamento e, komandai. Biudžeto komitetui šis susitarimas reiškia novatorišką projektą daugiametėje finansinėje perspektyvoje. Mes daug metų siekėme, kad gynyba galėtų būti finansuojama iš ES biudžeto ir šis e, susitarimams mums suteikia galimybę įvykdyti tuos siekius. Mes taip pat galime pasitelkti ir Invest EU priemonę. Svarbu, kad rytoj plenarinėme posėdėje tai būtų patvirtinta. Taigi e, šiuo projektu yra siunčiamas signalas yra valstybės narės ir toliau galės naudoti savo suverenitetu, bet fondas turės tam kitų kompetencijų, kurios suteiks didesnį saugumą e, ir galimybę naudotis e, biudžetu mažesnėmis sąnaudomis. Ačiū ponui Lamasur, dabar EPP frakcijos vartų, ponė Grostet. Dvi minutės. Ačiū pirmininkė, komisijos narė, kolegos. Aš paskutinį kartą pasisakau šiame, e, plen, šioje plenarinėje posėdžių salėje po 25 metų darbo ir tikrai džiaugiuosi, kad šiandien kalbame apie Europos gynybos fondą. Aš tikiuosi, kad šis fondas bus papildoma Europos integracijos priemonė, e, bus skatinamas bendradarbiavimas, taigi tai yra istorinis momentas. Naudodamas į progą noriu padėkoti pranešėjui, ponui Krasnodepski ir komisijos nariai, poniai Venkovskai E, kurie suteikė mums galimybę gana greitai susitarti. E, daugelį lai, ilgai e, buvo siekiama stabdyti ES pramonės vystimasi gynybos rytyje. Ir taigi džiaugiuosi, kad konstruktyvios Europos jėgos patvirtino šį projektą ir yra skiriamas 13 milijardų eurų e, biudžetas tam fondui. Reikia, kad būtų suteikta lėšų tam fondui, kad būtų pritraukti geriausi e, projektai iš pramonės sektorių valstybių narių. E, šie klausimai rūpi mūsų piliečiams, tai yra etikos klausimai, robotų uždraudimas, e, biudžeto kontrolė. Mes turime griežtų e, argumentų, kuriuos galime panaudoti prieš tam tikrus pacifistus. Ir taip pat turiu pasakyti, kad šis fondas yra galimybė Europai sustiprinti savo autonomiją, strateginę ir technologinę autonomiją mes Europoje turėsime naujų nepriklausomybės e, galimybių, nes e, Europos įmonėms bus skiriamas finansavimas. Mes čia kalbame apie strateginę autonomiją, kuri yra labai svarbi ir kitose srityse - kosmoso, sveikatos, maisto ir, žinoma, saugumo ir gynybos srityje. E, pasaulis yra vis mažiau stabilus, taigi mes e, turime suteikti galių Europos Sąjungai. Mums reikia stiprios Europos Sąjungos, kuri galėtų geriau apsaugoti, e, užtikrinti mūsų valstybių saugumą globalizacijos paveiktame pasaulyje. Ačiū, poniai Krostet. Na, jūs sakėte, kad po 25 metų darbo jūs dabar paskutinį kartą pasisakėte šioje salėje, taigi linkiu sėkmės. Toliau ponas Edvard Martin, kuris kalbės SNT frakcijos vardu dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Na, suprantu, kad komisija ir taryba remia šį susitarimą, nes iš esmės gavo to, ko norėjo, kad ne, nebus deleguotojų teisės aktų. Kai kam tai yra primtina, tačiau man tai nėra primtina. Reikia, kad Europos parlamentas galėtų vykdyti kontrolę ir ta programa, 13 milijardų programa, yra gana jautrus klausimas. E, kai kas minėjo tam tikrus elementus, aš e, paremsiu tos pakeitimus, kurie bus e, pateikti rytoj balsavimui, visų pirma dėl 7 straipsnio ir etikos, taip pat 11 straipsnio. Mes negalime tiesiog pasiremti tarptautinę teisę, nes ta teisė kai kur yra dvi, dvi prasme. Na, jeigu mes pasinaudosime tam tikrais ginklais be atrankos, tai galime pažeisti Ženevos konvenciją. Ir jau e, yra buvę tokių atvejų, kai nukentėjo civiliai visų pirma gazos sektoriuje, gazos ruožė. E, kitas e, dalykas, ne visi, ne visi ginklai, ne visi šaudmenys yra reglamentuojami ir tarptautinėje teisėje. Taigi tai, ko negalima naudoti, turi būti išvardyta. Ir galiausiai eksporto, ginklų eksporto klausimas. Nepriimtina, kad Europos parlamentas patvirtina tarybos požiūrį ir diskriminuoja valstybės narės. Iš tikrųjų, e, kalbant apie 2008 metų aštuonis kriterijus, na, ne, tai yra tos detalės, kurios yra svarbios ir jums, ir man. Kiitokset edustaja Martään. Ja sitten... Dėkoju ponui Martan. Dabar Aldė frakcijos vardu Dominik Rikė, dvi minutės. Ačiū pirmininkė, komisijos narė, kolegos. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjui ponui Krasnodepski už atliktą darbą, už jo kantrybę. E, e, šio e, pranešėjas ir komisijos narė pristatė šį projektą, aš noriu akcentuoti, kad na, čia žengiamas svarbus žingsnis ir istorija mums jį primins. Na, 2019 metais mes grįžtame prie ankstesnių nesėkmių ir vėl kūrėme naujus elementus. Iš tikrųjų, na, Čia matome e, valstybių narių pasitikėjimą ir solidarumą. E, gynybos rytyje siekiama vykdyti mokslinius tyrimus, mažinti e, sąnaudas tai, kad mes dabar gyvename vis nestabilesnėje aplinkoje, mums reikia labiau rūpintis savo saugumu, jį stiprinti ir būtent dėl to reikia Europinės sistemos. Šis fondas suteiks galimybę geriau integruoti gynybos priemonės, bet žinoma, čia mes kalbame ne apie paprastą techninį ar biudžeto projektą, tai yra svarbi integracijos politika žvelgianti į ateitį. E, apgailestauju dėl to, kad buvo e, siekiant buvo ne viskas buvo pasiekta, vis dėlto gavome svarbų, e, svarbių patikinimų siekdami kompromiso. Noriu priminti visiems kolegoms, kurie tiki stipresnę integraciją. Iš tikrųjų, gynyba yra labai svarbus simbolis. Mums reikia Europos, kuri gina piliečius. Taigi paremkime rytoj šį gynybos e, fondą kurkim, siekime savo pramonės ir gynybos strateginės autonomijos. Visą tai mums padės užtikrinti piliečių saugumą. Ačiū. Kiitokset, edustaja Rikė. Ja sitten... Ačiū. Toliau kalbės GUE atstovas Matijas. Vieną minutę. Ačiū. Pirmininkė. Sudėtingas tai klausimas. Investicijos visada gerai, tačiau 3 milijardai eurų skiriamų Europos gynybos fondui reiškia, kad 3 milijardus skiriame tam tikram europiniam projektui. Vadinasi, tų pinigų nepanaudosime piliečių labui, nepanaudosime veiksmingesniems ginklams kurti Tai tarsi figos lapelis, kuriuo pridengiamos spragos mokslinio tyrimų srityje. Piliečiai nori daugiau viešųjų paslaugų, tvarios ateities. Todėl mums nereikia dar vienos biudžeto eilutės, kuri yra šitaip atitrūkusi nuo mūsų sutarčių tikslų. Šiaip ar taip, ta politika kainuos daug daugiau negu 3 milijardus eurų. Žaliųjų vardų. Bütikofer, dvi minutės. Gerbiama pirmininkė, komisijos narė, kolegos, kad mes kartu Europoje turime padaryti daugiau dėl bendros, bendros saugumo yra atspirtinis taškas mano visų argumentų. Todėl gynybos fondas tikrai yra teigiamas dalykas. Tačiau per šias dėrybas mes nepasiekėme to, ką buvo įmanoma pasiekti. Duplikavimas, neefektyvumas, e, kuriant gynybinius pajėgumus toliau gyvuos. Praleista galimybė. Ir dėl to kaltas ne pranešėjas, aš noriu jį pagirti, nes jisai tikrai buvo puikus pranešėjas ir kartais man netgi buvo labai smagu su juo pasiginčyti apie NATO tikrovę. Tačiau ponas Rikė, ponė Grostet, mačiau, kad jie. E, atstovauja prancūzų ginklų gamintojų lobistus ir e, militaristinę pusę. Kągi mes dabar turim? Ogi gynybos fondą, kuris kurio etiniai principai yra tik tai fasanda, fasadas. Gynybos fondą, kuri, kaip sakė kolega, kuris, kaip sakė kolega, uh, kuriam skirta be jokios parlamentinės kontrolės milijardai eurų, kurie bus e, išleisti per gerus metus. Taip pat fondas, pagal kurį mes daugiau eksportuosime ginklų. Tai yra Europos parlamento iškastravimas savo norų. Ir dėl to labai gaila. O tai galėjo būti sėkmė. Nereikia skirti pinigų e, robotams žudikams. To buvo pasiekta, bet to negana. Ir negalima balsuoti šitą dokumentą. Ir norėčiau visus perspėti dėl strateginės autonomijos ideologijos, kas taip bando apibriežti Europos gynybos politiką tas nesupranta tikrovės, tai yra tiesiog svajos. Dėkui. Ja, Sitten annan puheenvuoron. Dėkuoju ponui Butikoferiui. Dabar FDD frakcijos vardu ponas Jonathan Bullock, dvi minutės. Pirmininkė, kad apsaugotume vadinamosius Europos piliečius, Junkerio komisija nori finansuoti, skirdama šitos 13 milijardų eurų, dronai, satelitai, ankstyvo įspėjimo sistemos stebėjimas jūrose. ES virsta totalitarinę sąjungą ir karinę sąjungą. Europos komisija bando mums šį projektą pristatyti kaip taikos iniciatyvą. Bet juk visiškai aišku, kad galvojama apie ES armiją. Makronas neseniai pasisakė už Europos armijos sukūrimą. Kaipgi galima sukurti federalinį karinį projektą iš 27 valstybių ir 24 kalbų? Thečia, mūsų premjerė, yra pasakiusi, kito pinigų šaltinio nėra, tik tai tie pinigai, kuriuos uždirba piliečiai. Šiuo metu euras krizėje. Reikia mažinti mokesčius. Jūs turėtumėte rūpintis piliečiams svarbiais dalykais, Tai yra nedarbas, trūkumas investicijų ir taip toliau. O europinė armija tai e, fiasko. Ne taip kaip JAF ir Rusija, Europa nėra vientisas junginys. Istoriniai poslinkiai rodo, kad atsiranda Brexitas, Italijos vyriausybė, štai tokie reiškiniai, kurie užkils, užkirs kelią federalizmui. E, biurokratų grupelė izoliuotai priima sprendimus, kurie įtakos taiką. Mes griežtai pasisakome prieš tokius žingsnius, prieš komisiją Briuselėje, kurios niekas nerinko. Aš raginu jūs, nustokite kurti tokią Europinę supervalstybę ir kariuomenę. Aš tikiuosi, kad naujieji Europos parlamentarai, kurie netrukus bus išrinkti, užkirstam kelią ir kad bus grįžta prie nacionalinių valstybių ir demokratijos. Ačiū. Ponas Bulokai ir sėkmės jums ateityje. Toliau kalbės nariai. Ponas Buzek. Ačiū pirmininkė. Ačiū pirmininkė. Mes stipriname savo saugumą. E, gynybos pramonė yra ne, svarbi ne tik tai saugumui, bet ir visam mokslinių tyrimų ir pramonės vystimui valstybėse narėse visoje Europos Sąjungoje. Džiaugiuosi, kad mes dirbame su gynybos pramonė Čia kalbame apie tris dalykus. Pirmiausiai, norėtumėm, kad visos įmonės Europoje galėtų dalyvauti šiame fonde ir gautų finansavimą. Taip pat norėtumėm, kad valstybės narės ieškotų bendrų sprendimų, inovatyvių sprendimų iš pramonės. vyko konferencija dėl gynybos pramonės ateities Šlezijoje, mano regione. Ir štai šiandien mes kalbame apie šį dokumentą dėl Europos gynybos fondo. Greitai e, Europa, Europoje jis ir e, pradės gyvuoti. Ir tai bus naudinga taip pat ir smulkiam ir vidutiniam verslui Norėčiau padėkoti komisijos nariai, norėčiau padėkoti ponui Krasnoderskiui. Jūs puikiai dėrėjos, dėrėjotės, darybos buvo sudėtingos. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms, šešėliniams pranešėjams, taip pat ir poniai Fransuas Grostet, kuri ji buvo anksčiau pranešėja labai panašio tema. Dėkuoju visiems, tai yra geras žingsnis tinkama linkme. Kiitokset edustaja Busek ja sitten edustaja Viktor. Ačiū. Toliau Bostinarų. Kalbės dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Jūs puikiai dėrėjotės. Šio laikinėme pasaulyje daugybė iššūkių, grėsmių, hybridinių grėsmių. Todėl Europa turi konsoliduoti savo, sustiprinti savo poziciją pasaulinėje arenoje. Saugumas ir gynyba mums turėtų būti ir piliečiams yra vienas iš pagrindinių prioritetų. Ir vienas iš mūsų indėlių turėtų būti sukurti bendrą gynybos politiką pasiūlytas teisės aktas, dėl jo dėrėtasi su taryba ir steigiamas Europos gynybos fondas. Jis papuls į daugiametę finansavimo programą iki 27 metų. Nustatyti prioritetai, kurie turėtų padidinti mūsų valstybių saugumą ir gynybą. Norėdami pradėti spręsti dabartinę fragmentaciją, Mes turime skatinti bendradarbiavimą, įsigijant ginklus ir pradėti dirbti daug veiksmingiau. Prioritetai mano frakcijai yra akivaizdus. Tai yra skatinti integruotą vidaus rinką, skatinti gynybos pramonę, Aš tiems prioritetams pritariu. Kolegos, turime toliau tęsti šitą bendrabiavimą, konsoliduoti bendrabiavimą su NATO. Mūsų kontinentui tai vienintelė kolektyvinės gynybos garantija. Man teko privilegija dirbti su šio dosie pastaraisiais metais ir raginu jūs balsuoti už šį pasiūlymą. Paskutinį kartą kalbu šioje salėje. 12 metų pradirbau šioje salėje, šiame parlamente. Be kita ko ir su kolega Grostet. Liksime pacifistais, bet realistais. Ačiū ponui Boštinaru. Toliau kalbės vieną minutę Ferreira. Ačiū pirmininkė. 3 milijardai eurų, gerbiama komisarė. Štai kiek ES nori išleisti kariniam pramoniniam kompleksui. Geriau jau tie pinigai būtų skirti kovai su skurdu, e, skatinti ekonominę ir socialinę sanglaudą. Vietoj to tie pinigai skatins karą ir mes vis labiau slysime link militarizmo. Tai kelia nerima tiems iš mūsų, kurie myli taiką. Mes visą norėjome, norėjome plėtoti civilinį, civilinius mokslinius tyrimus. Tie, kurie sukuria karus, mums nedraugai. Tai netitinka Europos interesų. Pamirškime šitą iniciatyvą ir rinkime taiką vietoj karo. Ačiū Ferreira. Ponas Butikofer, jums užduoda klausimą, tai milnoji kortelė, ar jūs sutinkate atsakyti, ponas Ferreira? Ar išklausysite Bütikofer klausimą. Prašau. Dankeschön. Ačiū. Pone Ferreira, įdomu klausytis, kaip jūs kalbate apie tą taip, taip vadinamą militarizmą ES. Kaip jūs galite paaiškinti, kad guja frakcija per tas dėrybas nie karto neatsintė nei vieno uh, atstovo tam, kad kartu padiskutuotumėme, kaip jūs dabar drįstate kalbėti apie militarizmą ir jį peikti, jeigu namų darbų netlikot. Ačiū, atsakysiu. Ponas Butikofer, mano frakcija supraskite, nepritars šitam fondui. Šitas fondas ketina išleisti 3 milijardus ginklams. Mes tam nepritarsime. Galbūt jūsų frakcija balsuos už, garantuotai dešiniai ir socialistai. Jūs žinote, iš ko susideda šis parlamentas. Aš taip pat suvokiu, kad mes mažumoje, bet anksčiau ar vėliau tos pozicijos pasikeis ir mes pasipriešinsime tam slydimui į militarizmą. Beje, vokiečių žalieji dažnai ranka rankon dirbdavo su militaristais. Jūs žinote savo partijos istoriją. Ačiū. Tarant vieną minutę. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. E... Ačiū pirmininkė. Aš pritariu kolegai būti koferiui ir mane e, stebina jo kalbas apie JAF ir Kiniją, nors jis kritiškai vertina šį dokumentą, jis tikriausiai man pritars, kad Europos gynybos fondas yra per mažai ir per vėlai, nes mes per vėlai ėmėmės teisėkuros darbo gynybos srityje. Turiu omenyje, kad yra svarbu ginti Europą tokio grėsmių laikotarpiu. Aš pritariu pono Krasnodepskio dokumentui su sąlyga, kad bus žengsti ir tolimesni žingsniai. O ponui Bulokui noriu pasakyti, kad Europos mm, gynyba Europos armija bus, e, greičiausia kalbės angliškai, nors Brito vadovo jie neturės, bet tokia jėga bus, armija bus. O kitiems galiu pasakyti, kad e, a, 3 milijardai yra juokas, net Estijos biudžetas yra didesnis. Ačiū, Fabio Castaldo, dvi minutės. Grazie, prezident. Ačiū, gerbim kolegos. Rytoj balsuosime dėl Europos gynybos fondo ir tai ilgo kelio pabaiga. Noriu padėkoti už tai Krasnodėckį. Žingsniai buvo ilgi ir šešėliniai pranešėjai dirbo, komisija turi stebėti procesą. Tai yra naujos fazės pradžia. Europos parlamentas turi ir toliau būti ne žiūrovas iš šalies, o protagonistas. Gerai, kad mes pasiekome už deleguotusius aktus. Užtruko ilgą laiką ir turime užtikrinti, kad parlamento balsas būtų girdimas. Yra vizija dėl gynybos fondo nustatytas reikalavimas, kad mažiausiai trys valstybės dalyvautų konkurse. Yra nuostatų nustatančių, kas gali laimėti konkursą. Mūsų komentarai yra žinomi. Turi atsirasti tikra Europos pridėtinė vertė. Nenorėtume, nenorėtume kad būtų bendradarbiavama su subjektais už ES ribų. Nenorime, kad tam tikros įmonės nepapultų į tiekimo grandinę. Nenorėtume, kad būtų finansuojami masinio, ma, masinio naikinimo ginklai. Jūs kalbate per greitai, sako pirmininkė. Norime, kad bendarbiavimas būtų teigiamas ir kad atsirastų galimybė Europos kariuomeniai. Atmetame. Va, pa, pabrėžiame, kad reikia laikytis kriterijų dėl eksporto. Fondas turi palengvinti bendradarbiavimą tarp Europos subjektų, įskaitant MVI, padidintų gynybą ir sumažintų išlaidas. neturėtų būti proteguojami tam tikri rinkos dalyviai. Rinka turėtų likti atvira sinergijoms. Taip pat reikia užkamšyti mūsų gynybos pramonės e, išteklių spragos. Ir tikslas turėtų būti ginti mūsų piliečius. Ačiū kolega vertėjai žodžiu irgi turi tam tikras ribas, e, kaip greitai jie gali kalbėti. Kita kart prašytume šiek tiek lėčiau. Dabar kalbės Galer pusantros minutės. Kitas arvaisa puheenjohtaja. Ich bin froh, dass wir end... Dėkoju pirmininkė. Džiaugiuosi, kad mes pagaliau ir iš ES pusės prisidėsime prie e, piliečių gynybos nuo išorinių grėsmių. Man tai ir yra visa esmė. E, saugumo padėtis ir mūsų įsipareigojimai. Deja, kad deja e, ir kairėje, ir dešinėje yra parlamentarų, kurie nenori to daryti, kurie nenori rūpintis mūsų piliečiais, kurie yra nusipelnę geresnės gynybos, didesnio saugumo. Jie e, taip pat nuvilia ir mūsų piliečius, ku, e, ku, karius, kurie, pavyzdžiui, Malyje ar Somalijoje ar kitur e, ginam namus. Jiems reikia geriausios įrangos, kad galėtų dirbti ir sveiki grįžti namo. Aš kreipiuosi į tarybą, atskiras valstybės narės ir komisiją. Jūsų dabar darbas bus, kad tie, e, tie milijardai e, bus, būtų paskirti būtent tyrimams, gynybos projektams ir bendriems projektams. Dabar jūs uh, turėsite rūpinsi, rūpintis, kad ateityje geriau būtų paskirstomi ir išleidžiami šie pinigai. E, ir komisija ir taryba turės. Uh, dirbti ir su FKS, e, lėktuvo apsaugos sistema ir su kitomis. Jūs turite daug ką padaryti mūsų piliečiams ir daug paaiškinti koks yra, kokie yra rezultatai. Jūs turite iš strateginės e, politikos sukurti tikrą politiką tam, kad mūsų piliečiai ir pramonė suprastų, kur link mes einame. Rytoj mes balsuosime dėl Europos gynybos fondo, bet tai yra tik tai pirmas žingsnis. Džiaugčiausi, jeigu uh, E, Udo Bulman, e, mano e, žmogus iš tos pačios šalies ir tos, tos pačios regiono. Įdomu, kaip jis balsuos. Tikiuosi, kad jo pozicija bus panaši. Dėkoju, ponia Galer. Dabar žodis ponui Darijos Rozatį, pusantros minutės. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, szanowna pani. Ačiū pirmininkė, komisijos narė. Šiandien uh, diskutuojame tema, kuri turi lemiamos reikšmės Europos saugumui. E, ginklų viešieji pirkimai Europoje yra labai fragmentuoti. Tik 16 procentų viešųjų pirkimų ir 7 procentai tyrimų, pramonės tyrimų gynybos srityje vyksta mm, šalise, kur e, ir vyksta, skiriami projektams, prie kurių prisideda daugiau nei dvi valstybės narės. E, ir rezultatai, pavyzdžiui, siekiant mūsų kariuomenių saveikumo, yra tikrai labai vidutiniški, o saugumas yra mūsų prioritetas, ypač turint galvoje grėsmės, ypač Rusijos grėsmę ir jos agresyvę politiką. Taip pat yra ir kitų grėsmių, pavyzdžiui, islamo fundamentalizmas. Dėl to mes turime stiprinti gynybos pajėgumus. Europoje, o šis fondas kaip tik yra ta priemonė, kuri turėtų padėti mums pasiekti rezultatų. Uh, Labai svarbus dalykas yra bendradarbiavimas ir mūsų mokslinių tyrimų ir plėtros lėšų suvienimas. Komisija šiam fondui siūlo 13 milijardų. Tai yra suma, kuri e, turėtų suteikti mums galimybę didinti savo ekonomikos ir pramonės potencialą šioje srityje. Tačiau norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad E, vykdant šį darbą reikia pasinaudoti ir visų valstybių narių potencialu, įskaitant ir Lenkijos e, potencialą. Pavyzdžiui, mes turime didelių e, ginklų gamyklų. Ačiū ponui Rosati. Dabar periname prie spontaniškų pasisakymų. Yra trys prašymai. Visų pirma, ponas Pospišil. Ačiū pirmininkė. Labai atidžiai klausiausi visos diskusijos. E, paremsiu šį pasiūlymą, manau, jis yra labai, labai naudingas, kaip ir buvo sakyta. Šios investicijos padidins Europos gynybos pajėgumus, jos taip pat sustiprins Europos gynybos pramonę ir apskritai turės teigiamo poveikio ekonomikai. Tačiau, kaip jau esu anksčiau sakęs, tokie projektai kaip šis negali kelti grėsmės mūsų bendradarbiavimui su NATO. Tai neturi tapti alternatyva NATO. Nes mes Čekijoje manome, kad bendradarbiavimas su NATO yra gyvybiškai svarbus. Taigi šis pasiūlymas yra geras, tačiau dar kartą pakartosiu, kad mums svarbiausias yra bendradarbiavimas su NATO. Dėkoju ponui Pospišil, dabar Notis Marijas. Ačiū, pirmininkė. 13 milijardų eurų e, skiriama Europos gynybos fondui. Tai reiškia, kad e, mažiau pinigų ES biudžete skirs e, sveikatai, švietimui, infrastruktūros kūrimui, kovai su skurdu. Aš manau, kad šiais pinigais pasinaudos didelės gynybos įmonės ES. Tai yra įmonės, kurios parduoda ginklus e, Turkijai ar Saudo Arabijai. Donaldas Trumpas e, pasakė, kad Europa turi pakratyti kišenę, e, skirti lėšų gynybai. Mes dabar artėjame sukarintos Europos link praktiškai tai reiškia, kad ES atsiranda vis daugiau karinių įmonių, kurios parduoda savo produkciją trečiosiam šalims. O aš manau, kad šios lėšos turi būti skiriamos e, užimtumo skatinimui Europoje. Ačiū ponui Marijas. Ponas Sošenč. Na, kaip sakė profesorius Krasnodėpski, kalbame apie papildomą Europos gynybos fondą ES ir pakanka pasiklausyti ponios Grostet, kad suprastume, jog kalbama apie gilesnę integraciją. Aš suprantu, ko siekia Vokietija po to, kai Vokietija pralaimėjo antrąjį pasaulinį karą, pateko į e, Junktinio Amerikos valstijų įtaką, bet aš nesuprantu, kaip Lenkija galėtų gauti iš to naudos. Mes iš tikrųjų atsisakytume savo nepriklausomybės, atsisakytume savo kariuomenės kontrolės ir mokslinių tyrimų veikla būtų vykdoma bendrai, tai reiškia, kad mes prarastume savo pačių mokslinių tyrimų kontrolę. Taigi, kas vyks tose šalyse, kurios atsisakys savo pačių kariuomenių. Iš tikrųjų, dabar yra kuriamas ketvirtasis Vokietijos reichas. Ačiū, dabar suteiksiu žodį komisijos nariai, poniai Benkovskai. Ačiū, dėkoju pirmininkė, e, gerbimiai parlamento nariai, noriu padėkoti jums visiems už pastabas, už komentarus. Noriu pasakyti, kad Tikrai nebuvo lengva sutarti dėl šio dosie, nebuvo lengva sutarti trims Europos institucijoms. Noriu dar kartą padėkoti visiems, kurie labai pasišventę siekia rasti sprendimų dėl sudėtingų šio dosie aspektų. Dabar paminėsiu tik du. Visų pirma, bendradarbiavimas. Daugelis iš jūsų užsiminėte apie mm, lėšų sumą. Noriu dar kartą pakartoti, kad e, bendradarbiavimo nebuvimas gynybos sektoriuje kainuoja. Tai kainuoja nuo 25 iki maždaug 100 milijardų eurų per metus. Tokia yra nebendradarbiavimo gynybos pramonės e, sektoriuje kaina. Kitas klausimas - ginklų eksportas. Apie tai užsiminė keletas jūsų. Sutartyje Apie tai kalbama labai aiškiai ir apie tai daug kalbėjome. Tai yra valstybių narių kompetencija ir mes niekaip jos nekeičiame, tvirtindami šį reglamentą. Mes nedidiname ginklų eksporto. Mūsų tikslas yra sumažinti mūsų priklausomybę nuo trečių